Okay, so, um, hello again, Kod. Kągi, kolegos, dar kartą sveiki. Siūlau pradėti kitą mūsų dalio e, posėdžio dalį. Numatytas pasikeitimas nuomonėmis su daktarė Andrėja Amon, kuri yra Europos lygų prevencijos ir kontrolės ECDC e, laikinoji direktorė. Sveikinu jūs šiame posėdėje, labai norime e, jūsų išklausyti apie šią agentūrą kalbant. Ir be abejo yra kolegų, kurie turės jums klausimų ir pasikeis nuomonė visomis. Sveikinu jūs čia ir žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Sveikinu pasikreitus mane į šį pasikeitimą nuomonėmis. Antrą kartą, antrus metus išėlės aš dalyvauju šiame klausime, esu ECDC e, pareigas einantį, laikinai pareigas einantį direktorių. 2015 m. gegužės mėnesį pradėjau šį darbą dirbti ir 2016 m. kovo mėnesį mano e, darbas buvo pratestas. Per šiuos dviejus metus aš turėjau galimybę keletą kartų aptarti su jumis tuberkuliozę, e MR, Zikos viruso protrukį ir e, vakcinos klausimus ir mes su jumis visą tai e, daug kartų aptarėme ir čia tik keletas iš mūsų temų. E, aš dėkoju Jums už susidomėjimą šiomis svarbiamis temomis. Taip pat dėkoju Katerinai Kadičnai už tai, kad ji e, palaikė ryšį su ECDC per Envi komitetą. Dėkoju, kad tiek daug dėmesio skiriate mūsų, agen, mūsų centrui ir susitikote praeitą vasarą su mūsų valdyba ir mūsų sekretorietu. Be to labai džiaugiuosi, kad e, naujasis Europos parlamentas atsiuntė savo atstovų į SDC e valdybą ir šiandien tas atstovas dalyvauja posėdėje. Dar pristatysiu 2016 metų SDC e veiklą ir trumpai išdėsiu 2017 metų planus. kad e, patenkintume mums suteiktus įgaliojimus ir pasvertume grė, e, lygų grėsmės bei paremtume valstybės narės, iš viso sukūrėme 42 rizikos vertinimus ir paskelbėme 45 epidemiologinės ataskaitas mūsų interneto svetainėje 2016 metais. Tai yra maždaug po vieną ataskaitą e, kas savaitę. Be to, kiekvieną savaitę, skaitant kalėdas ir vasaros atostogas, paskelbėme ataskaitas apie epidemijų grėsmę ir įvardyjome mūsų agentūrų stebimas grėsmes. 2016 metais ECDC pagrindinė išvelgta grėsmė buvo Zika e, epidemija e, Centrinėje Amerikoje ir Pietų Amerikoje ir mes parengėme devynės e, pagrindinės ataskaitas ir 39 epidemiologinės ataskaitas. Detalių dabar nepristatysiu, tikiuosi, kad mes galėsime Zikos protrukį detaliau aptarti per diskusiją su jumis. Uh, kai konkrečiai keisimės nuomonėmis po kelių savaičių būtent apie Ziką jūsų komitete, tačiau norėčiau jūs informuoti, kad mūsų agentūra ir toliau stebi ir vertina Zikos poveikį Europai ir netrukus paskelbsime dešimtąjį rizikos vertinimą apie Ziką virusą. 2016 metais ECDC dalyvavo ir geltonojo drugio protrukyje ir rizikos vertinimo vizite Angoloje. Pirmą kartą naujai steigtas Europos e, gydytojų korpusas buvo pasitelktas. E, tai yra nauja mech, e, sistema, naujas mechanizmas. E, medikų komandų pagalba įvertinti sveikatos problemas. Mes pasimokėme iš ebolos protrukio ir Eko generalinis direktoratas viską koordinavo. Būtent per šį vizitą Vokietijos, Portugalijos ir Belgijos ekspertai Europos komisijos e, e, buvo nusiusti į Angolą ir e, jie taip pat koordinavo ECDC 2016 m. gegužės mėnesį vizitą ten. Tuo metu buvo įvertintas lygos protrukis, pasverta jo epideminė specifika, e, buvo nustatytas lygos paplitimas, vakcinavimo mastai greta rekomendacijų rizikos vertinimui atlikti. Daug ko pasimokėme per, šią, per šį vizitą, kad e, ateityje galėtume geriau paskirstyti savo pagalbą. O dabar aš pereisiu prie e, darbo su konkrečiomis lygomis. Medikų pagalba prisidėjo prie daugumos infekcinių lygų sumažėjimo per pasarosius 15 metų. Ir ta medikų pagalba susidėjo iš e, vakcinavimo ir antibiotikų suteikimų. Nepaisant to, kad skiepijimas vakcinos atneša daug naudos, nacionalinėse vakcinacijos programuose dabar iškyla problemų e, tęsiant darbą ir plačių mastų skiepijant žmonės. Didelė dalimi dėl to kaltas yra žmonių pasipriešinimas vis didesnis ir didesnis skiepytis. Ir matome, kad e, tokie prieštaraujančių, um, tokios prieštaraujančiųjų kišenės tarsi kiekvienoje valstybėje narėje. Mes turime akcentuoti, kokią apsaugą suteikia vakcinas, vakcinos e, ir e, praeitą savaitę per Europos vakcinavimo kampaniją mes paskelbėme naują atnaujintą e, vadovą, e, apie apsaugą vakcinomis ir taip pat mokomąją medžiagą. 2016-aisiais mūsų agentūra paskelbė naują vakcinavimo programą, ji yra skirta sveikatos valdytojų darbui ir imuninėms tarnyboms. Reikia e, užtikrinti, kad šios gairės nebūtų išvers, ne tik būtų išverstos į skirtingas kalbas, bet ir būtų pritaikytos kiekvienos valstybės e, specialiam specifiniam kontekstui. ECDS remia atitinkamas valstybės - Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Vengrija, Rumunija ir Graikija. Yra tik keletas iš valstybių, kurias aš galėčiau paminėti. Toliau matome, kad e, mūsų gairės yra pritaikomas ir kitoms valstybėms. Taigi, ES gyventojai vis labiau sensta, todėl vakcinavimo programos turi būti skiriamos visą žmogaus gyvenimą. Taip galėtumėm iš esmės prisidėti prie uh, geros veikatos išlaikymo vėlyvesnėme amžiuje. Greta uh, skiepijimo nuo įprastų vaikiškų lygų suprantame, kad reikia skiepyti ir jaunus saugusiosius bei paauglius. Neseniai uh, ECDS suorganizavo specialų seminarą, kuriame buvo pabrėžiama, koks naudingas yra vakcinavimas, ypač besikeičiant e, Europos demografiniai padėtiai. Skiepiamasis visą gyvenimą buvo aptartis ir Europos parlamente. Tokį renginį suorganizavo Julie Gerling ir François e, Grosted, Europos parlamento narės, bet to praėjusiu metu gegužės mėnesį mes buvom pasikviesti kalbėti šią temą. Labai svarbus uh, E, medicinos pasiekimas yra antibiotikai ir jų naudojimas, tačiau matome, kad vis daugiau yra atsiranda mikrobų, kurie yra atsparus plačiausiai vartojamiems antibiotikams ir matome, kad net paskutinės eilutės antibiotikams yra atsparių mikrobų ir tai kelia labai rimtą susirūpinimą. E, dėl to mes atitinkamai šiuo požiūriu mes turime galvoti ir su infekcijomis kylančiomis e, medicinos sistemoje. Su Europos parlamento nariu Kalenbach apie tai mes e, lapkričio mėnesį kalbėjom. ECDC yra pasirengusi kovoti su atsparumu e, antibiotikams ir kiekvienais metais mes kelbėme naujausius duomenis per mūsų sukurtus bendravimo tinklus su valstybėmis narėmis. Kiekvienais metais yra organizuojama informavimo apie antibiotikus diena. Europos sveikatos iniciatyva e, koordinuoja ECDC ir valstybės narės ir matome, kad vis daugiau ir daugiau suinteresuotų pusių prisideda prie antibiotikų išmintingo naudojimo propagavimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ECDC e, gavo uh, apdovanojimą už nuopelnus Europos sveikatos rytyje 2016 metais būtent dėl pasiekimų antibiotikų rezistencijos rytyje. Vakar e, aš kalbėjau posėdėje, kurį kartu organizavo Malta, pirmininkaujantį tarybą ir ACDC. E, kalbėjau apie tai, e, kad živ ir AIDS, AIDS plinta labai greitai. Mes pastebėjome, kad 2013 metais buvo pasiekti e, kovos su AIDS įgyvendinimo tikslai. Mes vis tik pastebėjome, kad e, labai didelė dalis živnešiotojų Europoje dar nežino apie savo užsikrėtimą ir todėl negali pasinaudoti ankstyvo gydimo pranašumais. Uh, Todėl mes e, turime labiau investuoti į mūsų bandymų testavimo programų e, galimybės. E, kad tvarios plėtros tikslus įgyvendintume, mes turime išplėsti pastangas, daugiau vykdydami prevencinių veiksmų, vykdydami daugiau testų ir daugiau gydimo priemonių taikydami. Ir čia turi dalyvauti visa pilietinė visuomenė. Uh, Porą žodžių apie migrantų sveikatą ir čia aš norėčiau pakartoti, kad migrantai nekelia grėsmės ES, ypač kai kalbam apie užkrečiamas lygas. Tačiau priklausomai nuo kilmės valstybės, tie žmonės gali kartais ats, parsinešti tam tikrų užkrečiamų lygių, pavyzdžiui, tuberkuliozę, nes tose valstybėse vakcinavimas yra žymiai mažiau paplitęs. Taigi mes turime užtikrinti ankstyvą sveikatos apsaugą, diagnozavimą ir gydimą. Ypač e, skubioji pagalba turi būti greitai teikiama. ECDC dabar rengia gairės pagristas faktais apie e, migrantų esančių Europos Sąjungoje užkrečiamų lygų prevenciją. E, Tai yra tik tai keletas iš mūsų veiklos ryčių pasaraisiais metais, o dabar mes žvelgiame į ateitį, kokia yra SADC misija ir kokie bus pagrindiniai mūsų prioritetai 17 metais. Kalbant apie darbą su specifinėmis lygomis, turiu išskirti e, e, atsparumą antibiotikams, vakcinomis užkertančių lygų E, darbą ir keletą kitų sričių. Tačiau iš e, praeities aš žinau, kad infekcinės lygos yra labai dinamiškas rytis ir naujos grėsmės veikatai gali iškilti bet kada. 2016 metais buvo įvykdyta vidutinės trukmės peržiūra, kai buvo peržiūrėta mūsų daugiametė strateginė programa nuo 2014 iki 2020 metų taikoma. E, ir galvodami apie mūsų agentūros viziją ir strateginius planus ateičiai, mes išskiriame tris pagrindinės darbo sritis. Įrodymų suteikimas sprendimų prieimimui, kad jis būtų veiksmingas ir, e, ir racionalus. Turime stiprinti valstybių narių sveikatos apsaugos sistemas ir turime remti reakciją į kylančias lygų grėsmės Septyni strateginiai tikslai yra išskirti viename bendrame 2018-2020 metų programinėme dokumente, kuris šiandien bus atsiusęs Europos komisijai, parlamentui ir tarybai. O šioje skaidrėje matote, kad ECDC rizikos vertinimo ataskaitos paskeltos 17 metų sausio mėnesį jau e, yra viešos. Ir čia jūs pamatysite, ką aš turiu galvoje, kai kalbu apie galimas grėsmės. Taigi, rizikos vertinimas buvo atliktas apie sezoninį gripą, geltonąjį e, drugį, karštinę, e, H7N9 gripą, A, Zikos viruso protrukį, salmonelės enterit, enteritas Škotijoje ir e, kitą salmonelių lygą kuri, apie kurią bus greitai pradėta kalbėti. Mes kaip tik dabar uh, rengiame specialią in, um, programėlę e, mobiliesiams telefonams, per kurią bus galima labai operatyviai ir plačiai, plačių mastų informuoti apie lygų grėsmę. Dėl sezoninio gripo turbūt girdėjote, kad epidemija jau pasiekė savo piką septyniose, atsiprašau, keletoje uh, ES ir ES ekonominės erdvės valstybių yra fiksuojama epidemija ir dominuoja H3N2 virusas. Daugiausia jis e, smogia e, pagyvenusiems žmonėms, dėl to dabar labai padidėjo darbo ligoninėms ir ypač greitosios pagalbos skyriams, bendradarbiaudami su pasaulio sveikatos Europos skyriumi, mes atliekame gripo vertinimus visoje Europoje. Kiekvieną savaitę skelbėme ataskaitas ir e, Tiesą sakant, tai darome ne tik gripo sezono metu, bet visus metus. Be to, kiekvieną savaitę mes skelbėme naujausius stebėjimo duomenis, e, kurie kiekvieną savaitę SADS interneto svetainėje gali būti randami. Taigi be abejo, ECDC viena pati nedirba, mes nuolat palaikome ryšį su broliškomis agentūromis. Galėčiau pateikti pavyzdį. Turime parengę bendrą ECDC, EMA ir EFSA ataskaitą, kuri tarnaus kaip labai svarbus atspirties taškas 17 metų darbe. Bendros agentūros uh, parems bendrą ataskaitą apie uh, uh, tarp agentūrinį, tarp, tarp agentūrinę ataskaitą apie a, e, antimikrobinį atsparumą ir antibiotikų vartojimai. E, toje ataskaitoje bus kalbama ir apie žmonės, ir apie gyvūnus. Tai yra unikali ataskaita, nes ji, joje yra aptariama labai didelės gyventojų dalies sveikata. Taigi čia Europa rodo pavyzdį. Tokiu būdu mes bandome parodyti pavyzdį, kaip geriau panaudoti turimus duomenys ir kaip sukurti geresnį pagrindą politikos kūrėjams, kovojant e, su Europos vaisto agentūros e, išskiriamomis problemomis. ECDS taip pat palaiko partneriškus ryšius su valstybėmis narėmis, ne tik su ES institucijomis, bet to mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su pagrindinėmis tarptautinėmis organizacijomis. 2016 metais mes sustiprinome techninį bendradarbiavimą ir gebėjimų stiprinimo iniciatyvas valstybėse, kurios rengiasi įstoti į ES ir Europos kaiminystės politikos valstybėse. Organizuojame mokymo planus ir programas, bet to mes bendradarbiavame su pagrindinėmis ne ES institucijomis ir lygų kontrolės centrais ir e, su kuriais yra pasirašytas supratimo memorandumas. Be abejo, čia turiu galvoje Pasaulio sveikatos organizacijos Europos skyrių, su kuriomis palaikome labai glaudų ryžį, su Kinijos viešosios sveikatos agentūra, Kanados, Izraelio, Junktinių Amerikos valstijų e, lygų prevencijos centrais. Ir galiu pasakyti, kad per Zikos protrukį su Junktinio Amerikos valstijų agentūra, kuri palaikė ryšį su Brazilija, palaikė e, itin glaudžius kontaktus, Taip mes galėjome suderinti gaunamą informaciją ir gauti tą informaciją kuo anksčiau. Galiausiai matėme, kad iš atsirado galimas naujas partneris, nes yra įsteigta Afrikos e, lygų prevencijos e, centras. Įsteigtas Afrikos lygų centras ir jis tiesą sakant šiandien bus atidarytas. E, lapkričio mėnesį mes dalyvavome jų uh, E, darbo strateginėme planavime ir tikimės, kad su šiuo nauju partneriu galėsime labai glaudžiai ir efektyviai bendradarbiauti. Mūsų direktorius jau išreiškė norą Afrikos CDC apsilankyti greitai. Taigi, galiausiai štai ką aš noriu pasakyti. Šiais sudėtingais neprognozuojamais laikais mes, ES agentūra, neturėtumėm niekad pamiršti, kodėl mes esame įsteigti. Mes turime tarnauti Europos žmonėms, turime juos apsaugoti, turime atnešti papildomos vertės ES lygmenių, bet to mes turime pabandyti pademonstruoti puikų pavyzdį savo e, agentūros darbe, kad ES yra. E, sistema, kuri veikia. Dabar mes esame pasirengę priimti uh, Po trijų savaičių Envi komiteto delegacija ECDS e, patalpose. Labai dėkuoju už jūsų dėmesį ir pasirengus atsakyti jūsų klausimus. Very much, very Labai ačiū už tokį įdomų, optimistišką pasisakymą. Dabar, mėly kolegos, suteiksiu žodį jums. Pradėkime nuo panios Kanečna kuri palaiko ryšius su EBPO. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamą direktorą norėčiau padėkoti už šią prezentaciją. Man, e, ko gero, e, tenka progos su jumis padiskutuoti daugiau negu kad kitiems kolegoms, taigi aš labai nesiplėsiu, nes gal kiti turės daugiau klausimų. Aš visų pirma Jums norėčiau padėkoti už puikų darbą. ECDC per e, pastaruosius mėnesius e, vadovavo laikina direktorė ir aš tikiuosi, kad 2017 metais e, bus išrinktas ECDC direktorius ir kad jis apsilankys ir mūsų komitete. Mes irgi dar niekad nesame lankėsi ECDC, bet mes e, glaudžiai bendradarbiaujame su valdyba, taip pat tikimės, kad e, jūs su mumis bendradarbiausite ir šiais metais, kad kartu spręsime praktinius klausimus. Aš noriu padėkoti už tai, kad taip puikiai tvarkotės su iškylančiais klausimais. Džiugu, kad ECDC centras sugeba įveikti iššūkius, suveikti, e, suteikti visą reikalingą informaciją. ECDC e, dirba nedaug žmonių, kurie sprendžia visus direktorės paminėtus klausimus ir iš tikrųjų tiesiog neįtikėtina, kaip profesionaliai ECDC e centro darbuotojai dirba. Jeigu leisite, norėčiau pateikti keletą klausimų, kurie buvo svarstyti visiškai neseniai. Vakar JAV žiniasklaidoje pasirodė ataskaita, kad e, LCDC pareiškė, jog 2016 metais jie aptiko superbakteriją, kuri buvo atspari visiems 28 antibiotikų tipams. Na ir man būtų įdomu, ar tokia bakterija uh, sutinkama ir Europos Sąjungoje. Dabar mes kalbame apie antimikrobinį atsparumą. Nuolat mes apie tai kalbame, gal nepadarome tiek daug, kiek turėtumėm. Ir galbūt žmonės padėti nepakankamai gerai suvokia, nesuvokia, kokia ji rimta. Man atrodo, kad problema labai rimta. 20-ame šimtmetyje mes patikėjome, kad galima lengvai įveikti sunkes ligas, nuo kurių žmonės anksčiau mir, mirdavo. Dabar žmonėms e, pakako e, tik tais gerti antibiotikus, bet ar neteina toks laikas, kai mes vėl pradėsime mirti nuo tokių lygų, kurių negalima išgydyti. Kaip jūs tai vertinate? Ar jūs jau matėte, aptikote tokių superbakterijų arba supervirusų Europoje? Ir dar šis tas Ar jūsų centras įsitrauktų į sprendimų susijusių su novatoriškais gydimo metodais paiešką? Galbūt jūs turėtumėte dalyvauti bent tam tikrose tyrimuose. Jūs sakėte, kad jūs garantuojate, jog procesai vyktų skaidriai, taigi man įdomu, ar su jumis šiais klausimais jau buvo tartasi. Ačiū dabar žodis poniai Grostet. Labai ačiū, gerbima direktorė. Dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą. Ačiū Jums už visus paaiškinimus. Pasižymėjau tai, ką Jūs sakėte dėl antibiotikų. Jūs pradėjote viešasias konsultacijas, kurios e, leis Jums apibriežti gairias. Ir aš norėjau paklausti, e, kada bus paskelbta galutinė ataskaita ir e, kaip jūs galvojate, kada bus išplatintos gairės, kad, būtų galima, e, kad jas būtų galima deramai gyvendinti. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie vakcinas, jūs puikiai žinote, kad man šis klausimas yra labai aktualus, svarbus. Uh, Tačiau yra taip vėluojama, aš žinau, kad parlamente vyks seminaras, kuriame bus kalbama prieš vakciną. Baisu, kad galima renkti tokius renginius pas mus. Tai e, tarsi nukreipta prieš jūsų darbą, prieš mūsų visų pastangas. Ir jūs sakote, kad jūs perduotate informaciją, bet man atrodo, kad reikia dar e, į aukštesnį lygį pakilti komunikacijos požiūrių ir reikėtų spausti valstybės narės, kalbėti apie tai, kaip tai svarbu. Ir jūs taip pat kalbėjote apie tuberkuliozę trumpai. Aš norėjau paklausti, kaip dabar yra Europoje, kokia būklė, polimeliolito kokia būklė, nes žinome, kad viduržėmio jūroje vyksta tam tikri dalykai ir e, ši lyga egzistuoja ir visai neseniai meningito protrukis buvo Prancūzijoje studentai kurie šiaip yra geros sveikatos, kurie buvo geros sveikatos, sveiki žmonės mirė ir e, tai lyg atėjo pas mus iš Didžiosios Britanijos. Aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galite pasakyti apie tas tris e, lygas. Ačiū. Dėkuoju. Pane Daly dabar. Pirmininkė, labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad um, mūsų viešinė pas mus atvyko, pasidalino informaciją, ji buvo be galo naudinga. Aš turiu porą klausimų. Visų pirma, jūs savo pasisakymo metu minėjote ŽIF. Mes žinome, kad ŽIF yra, yra viena iš sunkiausių užkrečiamų lygų Europoje. Jeigu mes pažvelgtumėm į praeitį, tai taip, iš tikrųjų e, e, kombinuotas gydimo būdas yra veiksmingas, bet faktas yra tas, kad toks gydimas atneša nepageidaujamo šalutinio poveikio, e, virusas tampa atsparus. Tai gal galite pasisakyti, kokia e, šiuo klausimu yra ECDC pozicija ir koks yra jūsų prioritetas e, šį klausimą sprendžiant. Jūs taip pat minėjote susitikimą uh, su pirmininkančios Maltos atstovais. Kokius prioritetus jūs kartu nusistatėte? Na dabar kiek kitoks klausimas. Jūs taip pat minėjote ir antimikrobinį atsparumą bei vartojimą. Aš žinau, kad jūsų agentūrai labai svarbus trys strateginės veiklos rūšis. Tai yra e, protingas antibiotikų naudojimas, hygienos laikymasis, taip pat moksliniai tyrimai. E, Kaip agentūra vertina pokyčius tose, tos, tose trise, trijose sritise, kurias jūs apibrėžiate? Ar jūs atsiliekate? Ir jūsų nuomonė, kam reikėtų suteikti prioritetą? Ačiū. Thank you. Dėkoju toliau, pane Dornano. Ačiū ponė pirmininkė, taip pat dėkoju poniai direktoriui už tai, kad ji visuomet pasirengusi keistis nuomonėmis su mumis pagal šį metinį susitikimo procesą. E, Šią progą mes taip pat turėtume prisiminti, kad praėjusią savaitę turėjom galimybę su ponu Fern pakalbėti apie Maltos pirmininkavimo prioritus. Aš pritariu būtinybei, kad reikia realios kovos programos ko, su hepatitu e, C, nes dabar jo gydimo priemonės yra sunkiai prieinamos. Be to, Maltos atstovas ponas Ver pabrėžė, e, kad uh, E, kova su živ yra Maltos pirininkavimo prioritetas, nes e, neturime deramos kovos su šia patologija Europoje. E, gal jūs išdėstumėt savo centro nuomonę apie tai? Kitas dalykas, mes turėtumėm galvoti, ar neįtrauksime tokių valstybių kaip Rusija, kurią virusas pradeda uh, kuriai virusas vis dažniau ir dažniau pradeda smogti ir tai e, tampa e, vakarų Europos e, grės, epidemijos grėsme. Mes turė, suprantame, kad dėmesys živ išplaukė iš tų, kad jų augimo mastai vis e, didėja ir matome, kad antimikrobinė rezistencija didėja. Yra paskelbta daug rekomendacijų apie seksualiai perdomas lygas ir yra paskelbtos atitinkamos e, peržiūrėtos rekomendacijos ir e, yra galvojama, kaip kovoti su živ rizikingose zonose. Ką Jūs galvojate, kodėl živ yra e, būtent prioritetinis šiuo metu ir ką galėtumėt pasakyti apie strategiją kovoti su lytiniu būdu plintačiams lygomis? Grazie, grazie prezidentė. Gra... Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti ir aš mūsų viešniai. Jeigu leisite, norėčiau pateikti klausimą dėl vakcinų. Aš esu iš Italijos ir Pasakysiu, kad mes tikrai neprieštaraujame skiepų naudojimui, bet esame susirūpinę dėl piknaudžiavimo vakcinomis. Ir jeigu yra vakcino, vakcinomis piknaudžiaujama, tai gali iškilti pavojus veikatai, o farmacijos įmonės tiesiog žerėsi pelną. Pastaruoju metu matome, ypač nuo 2013 metų e, iki E, šiandien e, vakcinuojamų vaikų skaičius sumažėjo, dabar paskėpėma tik apie 95 procentai vaikų. Tačiau lyginant su kitais pasaulio regionais, pas mus paskėpytų vaikų yra tikrai daugiau negu kad Amerikoje ar kitose pasaulio regionuose. Ir Italijos rodikliai visiškai atitinka europinius e, rodiklius jeigu mes vertintume 24 mėnesių duomenis, tačiau 36 mėnesių e, e, e, duomenis rodo, kad paskėpima daugiau kaip 95 procentai vaikų mūsų šalyje. Tai yra puikus rodiklis. 15 valstybių narių yra privaloma skiepyti vaikus. Ir paradoksalu, bet tai yra tokios šalis, kur nėra pakankamai informacijos. Bet yra ir tokių šalių, kur yra tiesiog rekomenduojama vaikus skiepyti, bet prievalės nėra. Na ir aišku, aš turiu omeny tai, kad jūs esate Europinis centras. Italijoje nėra jokių epidemijų e, pavojaus, e, taigi gal ir nekelia tokio didelio susirūpinimo, kad ne visi vaikai paskiepijami. Visiškai neseniai buvo pateiktas Italijos e, skiepų plano projektas. Ir dabar siūloma nuo keturių privalomų vakcinų pereiti net prie trylikos privalomų vakcinų. Uh, Taigi siūloma Italijoje įvesti 13 privalomų vakcinų. Bet taip nėra jokioje kitoje ES valstybė narėje. Gal yra kokiu nors mokslinių duomenų, kodėl reikėtų privaloma tvarka skiepyti nuo 13 lygų. Man tai atrodo neproduktyvu, tai be galo daug kainuoja. Taip pat. Uh, Ko gero, tai tiesiog reikš, kad iš tokio nacionalinio skiepimo plano tiesiog pasipelnys farmacijos įmonės. E, grazie, grazie prezidentė. Innanzitutto. Ačiū, pirmininkė. Sako ponas Kaputo, aš visų pirma irgi norėčiau padėkoti poniai Amon už tai, kad ji pas mus šiandien atvyko ir už tai, kad su ją galime padiskutuoti mums tikrai labai rūpimais klausimais. Aš esu vienas iš šio komiteto narių, kurie po porą savaičių apsilankys jūsų agentūroje. Tikrai bus be galo įdomu pamatyti, kaip jūs dirbate, sprendžiate problemas. Sausio pradžioje aš pateikiau klausimą raštu komisijai, norėdamas išsiaiškinti, kokiu priemoniu siūlo komisija e, kovodama su paukščių gripu šis paukščių gripo virusas sukėlė e, krizę paukštininkystės sektorija, bet jis neturi poveikio žmonių sveikatai. Yra daug ES valstybių narių, kur dabar uh, sutinkamas ir labai patogeniškas paukščių gripo virusas, kuriuo nuo laukinių paukščių užsikrečia naminiai. Tai yra tam tikras A viruso genomas. Ir tas virusas sutinkamas tik laukiniuose paukščiuose ir virusas nekelia jokios specifinės grėsmės žmogui. Ir mano klausimas būtų štai koks. Galbūt jis kiek ir retorinis. Jeigu kol kas nebuvo užfiksuota atveju, kai šiuo virusu būtų užsikrėtęs žmogus, tai kodėl agentūra nemano, kad reikia visiškai atmesti riziką, jog žmogus gali užsikrėsti, kad kyla rizika žmogaus veikatai? Na ir noriu pasitirauti, kokių rekomendacijų pateikia CDC agentūra Europos komisijai prevencijos rytyje. Ačiū. Now, uh... Dėkoju. Netrukus suteiksiu žodį poniai Amon iš ECDC, bet prieš tai norėčiau steigti žodį mūsų atstovams ECDC valdyboje. Pradėkime nuo ponios Bukovič. Prašom, jeigu norite, galite tarti keletą žodžių. Pane Kukovič, ačiū pirmininkai. Mėly kolegos, man be galo smagu vėl pas jūs lankytis. Puikus jausmas. Vėl sugrįžti į tokią gražią, šiltą vietą, turiu pasakyti, kad ECDS uh, e, užima tam tikrą vietą ir mano gyvenime. Aš pirmą kartą susitikau su ECDC atstovais 2008 metais, na, o vėliau aš dirbau ir e, Europos parlamente, buvau šešėlinė pranešėja, rengiant pranešimą apie antimikrobinį uh, atsparumą. 2008 metais e, pirmininkavo e, e, Slovakija ir tuomet tikrai labai daug dėmesio buvo skiriama antimikrobiniam atsparumui. Turiu pasakyti, kad po poros mėnesių Man susidarė tikrai labai geras jausmas. Dabar galime kalbėti tik apie jausmus, o ne apie faktus, nes mums reikia daugiau laiko tam, kad išsiaiškintumėm, ko nori visos susijusios pusės. Bet kai mes kalbame apie ataskaitas ir apie ateities planus, tai viskas tikrai labai skaidru, viskas akivaizdu ir tai tikrai svarbu. Na ir galbūt tik viena pastaba, kurie jau pasidalinau ir valdyboje. Nenorėjimas skiepytis taip pat yra grėsmė. Reikia didinti visuomenės informatumą, ypač turiuomenį jaunus tėvus, galbūt ir vyresnėje kartą. Čia galima pasiekti geresnių rezultatų. Ačiū. I thank you too. And um, next is uh, Madam. Dėkuoju toliau. Pone Kopa, kita buvusi Europos parlamento narė. Taip, aš buvau Europos parlamento narė. Norėčiau, kaip ir Sofija, pasakyti, kad nepaprastai malonu vėl grįžti pas kolegas. Kaip jūs puikiai žinote, valdybos paskutinis posėdis e, Stokholme mums abiems buvo pirmasis, mes tik tai e, pradedame susipažinti su šia organizacija. Ir mes pamatėme, kad ši agentūra turi galimybę suvaidinti labai svarbų vaidmenį e, dėl daugelio Europai svarbių klausimų. Aš nesu gydytoja, aš dėstu universitete tarptautinius santykius. Bet galiu pasakyti, kad infekcinės lygos tampa vis didesnė tarptautinė ar saugumo grėsmė Europai. Mes turime suteikti daugiau paramos, turėtume sutelkčiau e, galvoti apie tai, ką ši agentūra gali padaryti ir kaip ji gali mus informuoti. Keletas trumpų pastebėjimų. pirmasis įspūdis apie e, laikinai pareigas įdačią direktorę Amon. Ji tikrai puikiai vadovauja šiai institucijai, jis siekia daugiau skaidrumo, atskaitomybės, e, siekia užsitikrinti, kad agentūra nepriklausytų nuo jokių e, interesų. Taigi skaidrumas, atskaitomybė ir nepriklausumas yra trys elementai, kurie aktualiausi Europos parlamentui. Antras pastebėjimas susijęs su informacijos teikimu ar komunikavimu. Daktarė Amon e, tai minėjo. Aš per e, valdybos posėdį taip pat apie tai kalbėjau, būtent, kad komunikacija pirmiausia e, turi bū, yra nukreipta į suinteresuotus objektus kitus, e, į, į kitas institucijas ar valstybės narės. Bet jeigu e, galvojame apie vakcinas arba grėsmės sveikatą, reikia e, siekti bendrauti su eilinės piliečiais, tėvais, mokiniais, nes yra kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, mano šalis, Graikija, dėl tam tikrų problemų kai, pavyzdžiui, informacija patenka į kažkokią sveikatos apsaugos instituciją, ta institucija nesugeba išplatinti informacijos. Ir aš e, noriu, kaip Europos parlamento atstovė noriu pasakyti, kad tai būtų svarbu ir tai galėtų būti diskusijų klausimas ateityje. Pone Kalinbach. Ačiū už sutiktą žodį. Paminėta, kad ECDC įgys vis svarbesnį vaidmenį Europos Sąjungoje. Po to, kai e, ponia Amon paminėjo geltoną karšlygę ir dzika virusą, aš noriu pasiteiraukti, koks vaidmo tenka jūsų centrui e, civilinės saugos mechanizme. Man atrodo, tai tikrai labai svarbus mechanizmas. Tai noriu pasiteirauti Koks, kaip jūs, kaip ECDC vadovė, vertinate jūsų agentūros civilinės saugos instrumente, kaip tą vaidmenį būtų galima dar sustiprinti? Ačiū. Labai ačiū. Dabar vėl grįžime prie jūsų, ponė Amon. Daug jums klausimų pateikta įdomių. Labai džiaugiuosi, kad jums atrodo įdomus yra mūsų darbas. Manau, e, būtų geriausia sugrupuoti klausimus, kadangi kai kurie iš jūsų kalbėjote apie panašius dalykus. Pradėsiu nuo AMR. E, Tos superbakter, apie tą superbakteriją. E, kaip aš minėjau, naujausios kartos antibiotikams yra jau atspari. Ir matome, kad nebegalima išnaikinti jo. Ir gerai yra tai, kad nedaug yra atvejo apsikretimų šią e, bakteriją ES, bet e, mūsų toks ir tikslas išlaikyti tą lygį žemą ir neleisti šiai bakterijai pasklisti. Ir kai buvo pasakyta, pirmiausia, reikia labai atsargiai naudoti antibiotikus. Tai e, e leistų iškirsti kelią e, atsparumo antibiotikams plitimui. Jis šiaip egzistuoja, jis natūralus, bet mūsų būdas, e, tai kaip naudojame antibiotikus, gali e, padidinti ir mes turime sulėtinti visus procesus, būtent tą ir darome. Norime sulėtinti visą procesą, kad mūsų turimi antibiotikai išliktų veiksmingi iki to laiko, kol atsiras nauji antibiotikai. Mes turime užtikrinti tą, kai galima geriau ir tą galima padaryti tik tai labai apdairiai juos naudojant, kai tikrai būtina, teisingomis dozėmis ir teisinga trukme ir reikia vis tik tai dar labai e, aktyvių komunikavimo informatumo kampanijų. Dar vienas dalykas. Mes e, bandome sulėtinti paplitimą bakterijų, kurios yra atsparios e, antibiotikams. Reikia hygienos, prevencinių priemonių, taip pat reikia e, darbuotojus ligonėse apmokyti, kaip kontroliuoti, pavyzdžiui, infekcijas. Specializacija tokia turėtų būti dėl e, novatoriškų gydimo būdų ir naujų poslinkių taip, akivaizdu, kad tai yra būtina, bet mūsų įgaliojimai su tuo nesusiję. Tai yra mokslinio tyrimų generalinio direktorato klausimas. Jie investuoja didelę dalį lėšų į naujų antibiotikų plėtojimą. Tikiuosi, kad aš jau atsakiau į klausimą apie antibiotikų naudojimą. E, viešosios konsultacijos, taip, jos įvyko ir gairės jau patvirtintos sveikatos saugumo komitetas jas patvirtino, mes perdavėme jas komisijai, komisija paskelbsės kaip komisijos gairias, nes tuomet jos įgautų visai kitokį svorį. Mes tuoj pat paskelbsime gairias kartu su atsakymais, kuriuos gavome per viešasis konsultacijas e, viešai paskelbsime, kad būtų aišku, kaip mes atsižvelgėme į skirtingas pastabas ir oficialiai bus paskelbta e, ta informacija ES oficialiajame leidinyje. Taigi atsakiau jau. Į šį klausimą kita e, didelė problema, dėlis klausimas vakcinavimas, vakcinos. Nenoras E, skiepyti ir skiepytis yra gana sudėtingas dalykas. E, labai skirtingi žmonės nenori skiepų. Nėra kažkokios vienodos grupės. Kai kas galvoja, kad aš nesusirgsiu kažkokią lygą. Tiem žmonėms reikia informacijos. Kiti žmonės galvoja, taip, girdėjome, kad yra kažkokių problemų, ir jie norėtų gauti e, daugiau informacijos, taip, galima suteikti daugiau informacijos ir galbūt įtikinti žmonės, kad reikia skiepytis. Taip pat yra visa grupė žmonių, kurie nusistatė prieš e, vakcinavimą dėl religinių ar kitų įsitikinimų. Ir informacija jokia nepakeistų nuomonės tos grupės tikriausiai o visoms kitoms grupėms, e, dėl visų kitų grupių, ta informacija tikrai gali būti veiksminga. E, žmonės galbūt e, apsispręs pasiskiepyti. Klausimas dėl to, ar vakcinavimas turėtų būti privalomas. Nežinau, ar turėtum, turime žinių, kad galėtų padidinti vakcinavimo lygį privalomas reikalavimų vedimas. Mūsų komunikacijos priemonės yra skirtos tiems, kurie bendrauja su tomis grupėmis, kurios e, turi tam tikrų nuogastavimų. Tai yra pirminės sveikatos priežiūros profesionalai, e, žmonės, kurie e, vakcinavo programas įgyvendina, taip pat komunikacijos specialistai ir tos priemonės siekia jiems padėti konkrečiai e, pasižiūrėti į šią problemą rimtai ir taip pat perteikti žinę, kad vakcina tikrai gali apsaugoti. Taip, yra galimybė, kad skiepai vakcina sukels e, nepageidavimą poveikį ir vyksta stebėsenos procesas, kuris leidžia stebėti, kaip, pavyzdžiui, vakcinos veikia, kai pašalinis poveikis ar nepasireiškia po to, kai išduodamas leidimas e, tam tikrai vakcinai. Ir pavyzdžiui, bandoma žiūrėti, ar kažkas susijęs su visa vakcina, tam tikra siunta ir ar laikinai kažkas pasireiškia. E, ne viskas, e, kas yra susijęma su vakcinavimu, nėra su pačia vakcina susiję ir štai reikia mums plačios programos. Kitos grėsmės - tuberkuliozė, poliomeriolitas, e, meningitas, jį sukelia bakterija yra vakcina dabar jau, e, visoms atmainoms egzistuoja vakcinas, tačiau vėl nepakankamai žmonių pasiskiepė ir matome protrukius, pirmiausia, tarp e, paauglių, jaunų žmonių ir dažnai e, tai sukelia mirtį. mes bandome kalbėti apie tai, kad reikėtų skiepytis nuo bakterinio meningito. Apie živ buvo kalbama taip. Terapija e, rodo, kad yra atsparumas ir pašalinis poveikis, nors terapija turi labai veiksmingą, gerą poveikį, nes žmonės gali gyventi beveik įprasta, įprastų gyvenimo e, ritmų, pailgė gyvenimo trukmė užsikrėtusių živ, bet vis tiek e, tie žmonės turi gerti vaistus. Ir manau, kad e, prevencija visuomet yra geresnis dalykas negu gydimas, nors jeigu ir turime iš gydimo, gydimo galimybių, gydimo galimybių reikia akcentuoti prevenciją. Minėjau tvaraus vystimosi tikslus. Vienas iš elementų yra e, nulinė, nulinis skaičius živ infekcijų, o dabar 30 tūkstančių per metus atveju nustatoma. Taigi mūsų dar laukia ilgas kelias. E, nulinio lygio tikslas bus pasiektas tik tada, kai mes tikrai akcentuosime deramai prevenciją. E, šalis e, taiko prevencinės priemonės, tačiau ne visuomet jos yra veiksmingos, jeigu, pavyzdžiui, tik vienas mechanizmas taikomas. E, pirmiausia, prezervatyvai, elgesio pokyčiai, informuotumas, taip pat patikros profilaktika reikia taikyti visą eilę priemonių tam tikroms grupėms, kurios susiduria su didžiausiu pavojumi. Ir iš savo duomenų matome, kad Europos Sąjungoje beveik visose rizikos grupėse e, mažėja rizika, išskyrus tarp homoseksualių vyrų. Ir prevencija, jeigu tai būtų tikslas, tai turėtų labai stiprų poveikį kovojant su šia epidemija dėl STI taip pat buvo klausimas. ŽIF e, prevencija e, taip pat padeda užkirsti kelią STI. Hepatitas, ŽIV, iš dalies tuberkuliozė. Tai yra e, lytinių kelių plintančios lygos STI. Jeigu holistiškai bus žiūrima į tai, tada mes galime pasiekti gerų rezultatų. E, pavyzdžiui, e, reikia negalvoti, kad tik tai vienai lygai ar vienam atveju živ ar lytinių kelių plintančiams lygoms kažkokios priemonės turi būti skiriamas. Reikia holistiškai žiūrėti bendrai į viską. Taip pat reikia siekti pasiekti tas grupės, kurių iki šiol nesame pasiekę. E, taip pat buvo klausima apie paukščių gripą. Man atrodo, kad pos, ponas Kaputo išėjo iš salės, bet uh, Aš atsakysiu jo klausimus. Dėl įvairių atmainų jisai kalbėjo apie naujausią e, H5N8 ir mes e, atlikome vertinimą, matome, kad žmonės nėra užsikrėtę, dėl to e, galima sakyti, kad virusas pirmiausia veikia paukščius ir labai nedidelė žmonių užsikrėtimo rizika. Bet e, mums reikia taip pat, e, nežiūrint to, atsargumo priemonių, pirmiausia, kalbant apie tuos, kurie susiję su e, tų užsikrėtusių paukščių, turi sąlygius tais užsikrėtusiais paukščiais. Kiti virusai paukščių gripo, kuriuos pastebėjom pirmiausia Kinijoje, tai yra H7, H, e, H7N9. Ir pastebėta yra, kad žmonės užsikrėtė ir mes sakome, kad vykstant į Kiniją reikia e, siekti išvengti kontakto su paukščiais. H5N1, taip pat kita atmaina, tai tikriausiai seniausiai žinoma kitose pasaulio dalyse, ne tik Kinijoje. Ir mes taip pat matėme, kad žmonės yra užsikrėtę, bet e, nelabai e, daug yra tokių žydinių, kur žmonės užsikrėtę būtų. Pirmiausia, paukščiai kenčia nuo šio gripo ne tik laukiniai, bet ir e, naminiai paukščiai, taigi tai yra problema paukštienos pramoniai. Dar e, civilinės apsaugos mechanizmas. Ir e, bendravimas su sudėzais subjektais. Dėl e, civilinės apsaugos mes po ebolos tikrai e, pasiekėme daug ko. Įsteigtas yra medicinos korpusas Europos Sąjungos. Yra keletas komponentų. Mes dirbame su viešosios sveikatos grupėmis, visuomenės sveikatos grupėmis, mūsų centras. Mes koordinuojame jų veiklą. Aš minėjau, kad lankėmės Angoloje, gilinomės į geltono drugio klausimą. Tai buvo pirmas kartas, kai pradėjo veikti tos komandos. Uh, ir pamatėme, kad reikia mums dar e, parengti standartinės procedūras iš anksto, kad būtų galima pasižiūrėti, kaip viskas veikia. Bet tai yra mechanizmas, kurį turi Europos Sąjunga ir tai yra galimybė siūsti e, grupės klinikinės, visuomenės sveikatos, laboratorijas taip pat, turime laboratorinę įrangą, e, taip pat užsimti medicinę evakuaciją ir logistikos priemonės. E, taikysime, kai kurios valstybės narės jau įsipareigojo paremti kai kurios komponentus ir kai mes kreipiamės dėl dalyvavimo tokiuose komandose visuomenės veikatos. E, suinteresu, e, susidomėjimas yra e, labai didelis, daugiau žmonių pareiškia norą, negu kad mums reikia. Dėl komunikavimo bendravimo su suinteresuotais subjektais mes turime siekti bendrauti su eiliniais piliečiais. Tai yra tiesa daug dėmesio skiriame medikams, e, visuomenės sveikatos specialistams valstybėse narėse, bet mums e, ir kyla sunkumų. Aš pateikiau pavyzdį dėl nenoro skiepytis ir visuomet reikia galvoti apie vietos ar nacionalinį kontekstą. Dėl to mes dirbame su kolegomis valstybėse narėse, kad mes galėtume e, akcentuoti tam tikrus dalykus, kurie paskui galėtų platinti Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra informavimo apie antibiotikus dieną. Mes vykstame į vietą, pristaikom prie nacionalinio konteksto ir tikrai e, matome gerus rezultatus. Toks yra geras būdas pasiekti piliečius ir tai yra priderinta prie realaus konkretaus konteksto. Dėkoju. Aš esu tikra.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 Um, so, dear colleagues, um, next item on the agenda is... Taigi, kolegos, toliau mūsų darbo atvarkėje keitimasis nuomonėmis su Europos komisija ir Europos maisto saugos agentūra apie akrilamitą maisto produktuose. Ar esate pasirengę šią temą diskutuoti? Atrodo, kad susidomėjusių jau dabar yra daug. atėjo iš Europos komisijos e, direktorė Sabin Juliher. Nuo jos ir pradėsime. Prašom, Julie, Sabin Juliher, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, kad mane pasikvietėte į šiandienos renginį ir gal leidžiate pasikeisti nuomonėmis apie akrilamidą maisto produktuose. Taigi, kasgi tas akrilamidas? Ir kodėl jis svarbus, kalbant apie maistą? Akrilamidas yra chemikalas, kuris susiformuoja natūraliai, krakmolingame maiste, kai jis yra apdorojamas aukštoje temperatūroje kiekvieną dieną e, aukštoje temperatūroje gaminant maistą, pavyzdžiui, jį kepant, e, kepant orkaitėje arba riebaluose, e, akrelamidas susidaro. E, tie procesai e, vyksta ir būtyje, ir pramonėje gaminant maistą. Taigi, ką mes dabar sužinojome per pastaruosius keletą metų, e, pastebėjome, kad daugiausia prie akrilamido e, vart, suvartojimo prisideda kepti bulvių produktai, kava, kavos pakaitalai, sausainiai, duonos gaminiai ir kai kurie grūdų e, produktai. Kaip jau sakiau, akrilamidas yra tyriamas moksliškai ir stebimas ES jau daugelį metų. Ir 2012 metais, kuriuos aš norėčiau išskirti kaip ypatingus, Europos komisija suteikė mandatą EFSA, kad ji parengtų mokslinės išvadas apie akrilamido galimą pavojų žmogaus sveikatai. Nenoriu labai giliai leistis į 2015 metais E, įvykusius paskelbtus e, dokumentus. Yra kolegų šefsos, jie patys pristatys savo nuomonę, išvadas. Bet trumpai sakant, e, tose išvadose buvo pasakyta, kad akrilamidas maisto produktuose galbūt potencialiai didina vėžio riziką vartotojams. Ir šiuo metu akrilamido kiekis maisto produktuose yra nustatomas. Šiuo metu uh, Labai svarbu sumažinti akrilamido kiekį e, maisto produktuose, kad apsaugotume e, žmogaus sveikatos apsaugą. Kalbant apie Europos komisiją, kaip tik dabar yra rengiama reglamentinė priemonė, joje bus e, nustatytas, pri, nustatyta prievolė uh, E, visiems maisto pramonės veikėjams taikyti akrilamido mažinimo priemonės. Šios mažinimo priemonės apims e, maisto pramonės gamintojų įsipareigojimus įgyvendinti numatomas reguliavimo e, prievolės. Šios gairės, šios prievolės yra susijusios su maisto hygienos reglamentu, kuriame yra kalbama apie aukšto lygmens vartotojų sveikatos apsaugą, įskaitant maisto produktų vartotojų apsaugą nuo cheminių medžiagų. Taip pat kalbama apie uh, maisto saugos priemonių, kurias turi taikyti uh, maisto pramonės operatoriai sąrašas. Uh, maisto uh, produktų gamintojai turi savo gamybos procese įvertinti akrilamido susiformavimo grėsmę ir tikimybę, jie turi sukurti priemonės, kuriomis ta rizika būtų sumažinta, turi būti stebima jų e, gamybos sistema ir teikiami pavyzdžiai apie e, gamybos skirtingus etapus. Taigi Europos komisija siūlo tam tikrus referencinius uh, lygmenis, jie atspindi, kas gali būti pasiekta, nuosekliai taikant tokias mažinimo priemonės, kad akrilamido uh, kiekiai būtų kuo mažesni. Tose priemonėse yra atsižvelgiama į įmonės dydį ir pobūdį, kalbame apie uh, maisto pramonės gamintojus, akivaizdus tikslas sumažinti akrilamido kiekius e, labai griežtai nustatant ribas. Referenciniai lygmenys bus pasitelkiami, stengiantis išmatuoti mažinimo priemonių efektyvumą, apie tai ką tik kalbėjau, be to bus e, labai griežtai kontroliuojama padėtis, žinant e, pastarojo meto EFSA duomenų bazėse išaiškintus faktus. Kaip jau buvo sakyta, maisto pramonės gamintojai turi stebėti mažinimo priemonių efektyvumą. Jie taip pat turi taikyti pavyzdžių ėmimo ir analizės principus, e, bandydami pademonstruoti, kad e, jų produktuose esantis akrilamido kiekis yra mažesnis negu referencinis kiekis. Greta reikalavimų maisto pramonės gamintojams yra e, numatyta, užtikrinti privalomą ir veiksmingą nuostatų įgyvendinimą nacionalinės administracijos lygmenių. Taip bus surinkti įrodymai, kada krilamido kiekis iš tiesų sumažėjo. Oficiali kontrolė apima ir e, oficialų mėginių ėmimą ir mėginių analizę. Taigi bendrai Europos komisija yra įsitikinusi, kad numatomosios priemonės leis realiai ir efektyviai sumažinti akrilamido kiekį maisto produktuose. Žinome, kokios maisto kategorijos yra išskirtos, aš jas minėjau anksčiau, kai kurios maisto kategorijos yra teikiamos rinkai kaip e, parengtos vartojimui Tarp jų yra, pavyzdžiui, e, mišinėliai vaikams, e, traškučiai, e, grūdai. Ir aš galiu pasakyti, kad turime pradėti diskusiją apie tai, koks gali būti maksimalus akrilamido lygis maisto produktuose. Kalbant apie laiko terminus, turėtume paminėti, kad tai bus tas reikalavimas bus keliamas iš karto po to, kai bus priimta papildoma priemonė, kurią maisto produktų gamintojai bus įpareigojami taikyti akrilamido mažinimo e, nuostatas. Greta mano ką tik švardintų reguliavimo priemonių bus svarbu informuoti vartotojus, nes, kaip jau buvo pasakyta, akrilamidas susidaro ir namuose gaminant maistą. Tiesą sakant, būtinė maisto gamyba labai ženkliai prisideda prie akrilamido suvartojimo kiekių. Taigi visuomenės informavimas yra nepaprastai svarbi priemonė, leidžianti bendrą akrilamido suvartojimą. Kaip bus priimtos numatytos reglamentavimo priemonės akrilamidui, ES turės griežčiausią reglamentą visame pasaulyje kuriame bus reglamentuojama šios cheminės medžiagos šios cheminės medžiagos kiekiai maisto produktuose. Todėl mes e, džiaugiamės, kad yra rengiamos iniciatyvos, kurios leis surinkti deramus duomenys apie krelamidą maisto produktuose, kad galėtume stebėti padėtį. Informacijos e, skleidimas bus ir toliau tęsiamas valstybių narių lygmenių. Taip pat tą darys vartotojų organizacijos, kurios gali suvaidinti nepaprastai svarbu vaidmenį informavimo kampanijose, ypač kai kalbama apie maisto gamybą namuose. Ir kaip aš jau sakiau, bus pritaikyta reglamentavimo priemonė dėl privalomų akrilamido kiekio mažinimo prievolė maisto, pramoninių maisto gamintojų tarpe. Be to bus nustatyti maksimalūs akrilamido kiekiai tam tikrose uh, gatavose vartoj, parengtose vartojimo produktuose. Now, uh, I, um, e Labai ačiū. Dabar žvelgiu į e FCA pusę ir suteiksiu žodį poniai Hūgas. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau Jūs pa, e, pasveikinti pradėjus eiti šias naujas pareigas ir tapus Envi komiteto pirmininkė. Mes Jums tikrai visai padėsime. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad šiandien galime padiskutuoti su komisijos atstovais. Kaip kad sakė komisija, į mus buvo kreiptasi su prašymu išnagrinėti, kokį poveikį žmogaus veikatai turi uh, akrilamidas esantis maisto produktuose. Mes atlikome rizikos poveikio vertinimą, taip pat konsultavome su vairiomis susijusiamis pusėmis, gavome komentarų, konsultacijų metu. 2015 m. birželio mėnesį buvo patvirtintas rizikos vertinimas. Mes atsižvelgėme į duomenis gautus atliekant bandymus su gyvūnais. Taip pat mes tyrėme, e, kaip akrilamidas veikia ES visuomenę. Vadovavomės pramonės sektoriaus, taip pat ir valstybių narių pateiktais duomenimis. EFSA tyrė įvairias visuomenės grupės, kurios galėjo būti paveiktos akrilamido. Čia paminėčiau e, kūdikius, naujagimius, E, ir mes nustatėme, kad poveikis tai yra apie 0,4-1,9 mg vienam e, e, kilogramui kūno svorio. Mes taip pat tyrėme kūdikiams skirtą maistą, bulvių produktus, kep, keptas bulves, taip pat kavą, grūdų produktus. Na ir pavyzdžiui, jeigu yra kepamos bulvės, tai irgi formuojasi akrilamidas, tas pats atsitinka ir skrudinant kavą. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad akrilamido poveikis turėjo neigiamo, akrilamidas turėjo neigiamo poveikio nervų sistemai, vyrų reprodukciniai sistemai, taip pat dėl jo mutavo genai, akrilamidas turi ir kancerogeninių savybių. Epidemiologiniai tyrimai e, parodė taip pat, kad padidėjo beveik visų vėžio e, rušių susirgymo e, rizika. Na, galbūt išskyrus kai kurias vėžio rūšis, tokias kaip, tarkim, kiaušydžių vėžys. Kiek per dieną galima suvartoti akrilamido, nepadarant uh, e, neigiamą poveikį sveikatai? Tokio lygio neįmanoma nustatyti. Uh, akrilamidas gali veikti ir DNR, taip pat gali sukelti ir vėžį. Akrilamidas gali taip pat skatinti navikų atsiradimą. Na ir dėl to šios medžiagos buvimas maisto produktuose kelia susirūpinimą, nors neįmanoma tiksliai apibriežti rizikos. Ir tarp kita ko, EFSA padarė išvadą, kad akrilamidas maisto produktuose gali potencialiai skelti, skelti vėžį e, visose amžiaus grupėse. Čia kalbu ir apie visus vartotojus, bet didžiausias pavojus kyla vaikams, kurių svoris mažiausias kitos tarptautinės organizacijos taip pat atliko tyrimus ir rezultatai panašus. Akrilampidas gali neigiamai paveikti nervų sistemą, e, taip pat ir vyrų reprodukcinę sistemą, bet e, tai kelia mažesnę riziką. Kokios yra svarbiausios maisto produktų grupės? Tai yra keptos bulvės, kava, sausainiai, krekeriai, taip pat minkštoji duona akrilamidas formuojasi maisto produktuose dėl tam tikrų laikymo, saugomo sąlygų, ypač veikiamas temperatūros. Taigi daugiausia į žmogaus organizmą akrilamidas patenka kartu su maisto produktais. Ačiū už jūsų dėmesį. Dėkoju dabar. E, žodis kolegoms, gal kas nors norėtų pasisakyti pane Čelders. Ačiū, aš noriu padėkoti už tiktą informaciją, turiu tris klausimus. Man atrodo, kad tikrai reikia visuomenę labiau informuoti apie akrilamidą, bet taip pat reikia atsakyti ir keletą labai sudėtingų klausimų. Kodėl komisija nori naudotis reglamentu 852-2004? o ne reglamentu 1881-2006. 2006 metų taikomas ir kitiems maisto teršalams, juk ir akrilamidas yra maisto teršalas. Kitas klausimas, e, kokie mokslininkai išnagrinėjo jūsų siūlomą praktikos kodeksą? Ar dalyvavo tik maisto e, pramonės atstovai? Uh, Na ir trečias klausimas, ar to, tą praktikos kodeksą būtų galima pagerinti įtraukus į šį procesą ir vartotojų teisų organizacijas, nes šiuo metu ir vartotojų teisų organizacijos tokiam praktikos kodeksui dar nepritarė. Ačiū. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, äh... Dėkoju, sako ponė Zomer. Äh... Akrilamidas yra pavojingas, tą šiandien žinome, anksčiau nežinojome. Ir tikrai reikėtų mažinti akrilamido kiekį maisto produktuose. Išklausiau, ką pasakė EFSA ir komisija ir prisipažinsiu, kad gali apimti tiesiog paniką. Tai ką, kągi valgyti? Štai E, mano e, mama, e, susilaukus 90 metų, vis dar yra geros veikatos, galbūt dėl to, kad pati visą laiką maistą gamindavo, ar jai tiesiog pasisekė. Mes šiandien žinome, kad akrilamidas gali sukelti ir vėžį. Reikėtų sumažinti tų maisto produktų suvartojimą, kur yra akrilamidas. Aš tikiuosi, kad tai yra įmanoma, nesu maisto technikė, bet noriu pastirauti komisijos Ar įmanoma, kad nustačius ribinės vertes akrilamidui tam tikros maisto produktų kategorijos tiesiog dinktų iš rinkos, iš parduotuvių? Ir kaip būtų užtikrinama, kad bus laikomas tų ribinių verčių, uh, šviežiai ruošiamiems kepiems produktams. Pavyzdžiui, Vokietijoje galima ar gatvę nusipirkti kepintų dešrelių. Tokių kaskelių miestuose yra prie kas antro kampo ir žmonės labai melai tokį, ką tik tais rebaluose, pirktą, e, e, rebaluose keptą maistą perka, o tokiame maiste yra tikrai daug akrilamido, labai svarbu vartotojų šviesti. Uh, galbūt gavę informacijos vartotojai žymiai mažiau tokių produktų pirktų. Ir dar vienas klausimas komisijai. Jau prieš kurį laiką teiravausi. O kas atsitiks su smulkiaisiais gamintojais, smulkiaisiais amatininkais? Kaip jie bus kontroliuojami? Aš čia ypač turiu omeny E, kepyklėlės. Kaip bus kontroliuojama, kad ir jos tokios smulkiosios įmonės laikysis visų reikalavimų? Panašu, kad reikės renkti ir daug įvairių dokumentų. Ar jau buvo e, konsultuojamasi ir su atitinkamomis profsąjungomis, asociacijomis, ar yra tam politinė valia? Aš irgi pasisakau už tai, kad akrilamido kiekis maisto produktuose būtų mažinimas. Nesupraskite manęs klaidingai, bet aš tikrai norėčiau tokių taisyklių, kurias būtų įmanoma įgyvendinti praktikoje. Ponas Tas. Dėkuoju, pirminkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovai, taip pat EFSOS atstovai už informaciją. Mes gavome duomenų iš EFSOS ir matome, kad akrilamidas maiste e, gali turėti toksiško poveikio ir yra kancerogenas. Ir e, kyla klausimas dėl e, to, kiek galima per dieną suvartoti, man atrodo, kad tai kelia grėsmę sveikatai. Taip pat mes turime informuoti žmonės apie tai. EFSA sakė, kad e, prancūzų maisto agentūra paskelbė tam tikrą informaciją ir man kilo klausimas, kaip yra. Jeigu mes turime visą tą informaciją, kodėl komisija nenustato privalomo minimalaus ligmens akrilamido maiste. Jeigu jisai toks blogas, kaip girdėjome, kodėl nepatvirtinama ma maksimalaus ligmens. Kodėl nėra netgi neprivaloma savanoriško kažkokio standarto. netgi atsižvelgiant į naujausius EFSOS e, duomenis, kodėl mes juos neatsižvelgėme. Valstybės narės rodo, kad situacija kur kas blogesnė, negu mes anksčiau įsivaizdavome. Pone Čelders e, klausė apie tai, kodėl pasirinktas toks teisinis pagrindas. Jūs pasitelkėte e, sveikatos direktyvą, bet 1881-2006 taip pat gali būti E, taikoma reglamentas dėl e, maisto taršos. Mes girdėjome teisininkų išvadų, kad 2006 metų reglamentas 1881 būtų geras e, teisinis pagrindas šiai problemai spręsti. Dar norėjau apie vieną dalyką pasiteirauti. Tai susijęs su Elgesio kodeksu ar etikos kodeksu. E, konkrečiai klausiu komisijos. Jis parengtas e, konsultuojantis su pramonės e, atstovais. Bet ar buvo bendravimas su labiau nepriklausomais ekspertais, nepriklausomais šaltiniais, galbūt vartotojų grupių atstovais, ir galbūt e, reikėtų tokio elgesio kodekso, kuris geriau atspindėtų pusiausvę tarp pramonės ir vartotojų interesų. Ir iš tikrųjų, kai skaitau apie elgesio kodeksą, man susidaro įspūdis, kad viskas yra labai uh, bendra, labai bendrai surašyta neaiškiai ir reikia interpretavimo ir ar nėra atsižiūrėta pirmiausiai į pramonės interesus, ar jūs tikrai sutikote su vartotojų grupių atstovais. Galbūt e, galima kai ką patikslinti. Dar vienas dalykas - kontrolė. Mes e, visi žinome ir ponia Kadenbach turbūt apie tai puikiai žino, nes jie atsakinga už maisto kokybės kontrolės direktyvą. Aš buvau šešėlis pranešėjas, visai neseniai mes sustarėme dėl e, šio klausimo ir vyko balsavimas. Bet e, valdžios institucijos nebeturi pakamai išteklių užtikrinti kontrolę ir klausimas, kaip komisija dirbs toliau šioje srityje kad būtų įvesta prievalė atitinkamus institucijoms užtikrinti galimybę vykdyti kontrolę akrilamido, pavyzdžiui, buvimo maiste. E, taip pat noriu, kad komisija kai ką paaiškintų. Konkrečiai e, kai aptinkamas akrilamidas, kai jo kiekis yra 3-4 kartus e, aukštesnis negu priminas standartas, ar komisija tuo met e, privalo reikalauti, kad būtų iš, pašantas iš rinkos toks produktas, kad nebūtų jis pardavinėjamas, nes 3-4 kartus e, daugiau jame aptikta akrilamido, negu kad leidžiama. Ir tai, man atrodo, tikrai yra problemis dalykas ir reikia veikti. Uh, Ačiū, ponė Gerling. Dėkuoju. Norėčiau pasiklausti, kodėl atvyko komisija į EFSA. E, kalbėjome per koordinatorių posėdį, kodėl ir apie tai ir nutarėme, kad reikia iš tiesų pasikviesti abiejų e, struktūrų atstovus. E, šią savaitę ne karalystėje e, e, laikrašius pakliuvo vienas dokumentas ataskaita. Praėjusį savaitgalį buvo labai daug apie tai rašoma ir sakoma, kad skunda duona su keulienos šoninė kepta, tai yra tiesus kelias į mirtį. Mm, daug buvo tokių antraščių laikraščiuose. Taigi mes norime išsiaiškinti problemas visas ir e, šiaip norėčiau padėkoti už abu pasisakymus, bet man kai kas ir neaišku liko. Mes e, tarsi suprantame, kad lamidas lyg pati didžiausia blogybė, bet aš girdėjau, kad ribų negalima įvertinti, nors e, tam tikros ribos įvertintos, bet tiksliai e, rizikos e, apskaičiuoti, vertinti neįmanoma. Ir sakoma, kad akrilamidas gali prisidėti prie vėžio atvejų daugėjimo. Aš nesakau, kad aš nesutinku su tuo. Yra tam tikri vertinimai e, pagal e, tam tikrus standartus, tai tam tikras rekomendacijas Ir man atrodo, mes turime dirbti pagal techninės galimybės, tačiau taip pat neturėtume pamiršti, kad žmonės nori valgyti dešras, e, traškučius, būtų labai e, sudėtinga išimti iš maisto grandinės tuos dalykus per vieną dieną labai staigiai. Mes, e, kažkai, ar turėtume įvesti konkrečias ribas, pavyzdžiui, maisto E, maistą gaminančioms įmonėms. Ponas Tas galbūt nori jisai apginti keptas bulvytės belgiškas. E, ga, aš e, noriu pasakyti, kad aš specialiai iš JAV atvežtą keptuvę naudoju, konkuruos už šitą GM, bet, GM, bet e, sakoma, kad jis sumažina akrilamido susidarimą. Galbūt tai yra būdas. Ir šiaip mes norime, kad veiksmai būtų tam tikri taikomi, bet e, nesukeliama panika. Bent jau man to norėtųsi. Mes turime atsižvelgti į visuomenės nuomonę ir nesu tikra, kad pavyzdžiui skrudintos duonos uždraudimas ar e, keptų bulvių uždraudimas būtų tai, kas e, piliečiams, ko piliečiai norėtų dabar. Mes turėtume labai gerai apgalvoti savo veiksmus prieš pradėdami veikti. Ir taip pat dėl teisinio pagrindo, aš nelabai suprantu, kodėl pasirinktas reglamentas dėl hygienos maisto produktų. Ir E, kitas dalykas - oficialios kontrolės reglamentas. Aš manau, kad tie e, maisto, maisto gamintojai turės e, parodyti savo dokumentus skirtus akrilamido mažinimui ir jeigu nesugebės to padaryti, tai bus jie baudžiami už tai ir man atrodo, kad galima tokias priemonės įdėkti į sistemą. Ką Jūs galvojate apie tai? Uh, Ir dar apie kontrolinį lygį. Ar komisija atliko paskaičiavimus iš vis, pagal duomenys iš visų valstybių narių? Nes žinome, kad Europoje yra labai skirtingos kulinarinės tradicijos ir kai kurios valstybės narės tikriausiai susiduria su mažesne rizika negu kitos dėl savo Mm, tradicijų kulinarinių. Ponas Petičinė. Ačiū. Pirmininkė, noriu priminti štai ką. Kai EFSA pasakė, kad akrilamidas yra pavojingas, tai didžiausias pavojus kenki, kyla vaikams, nes jų kūno svoris mažiausias. Akrilamido yra tokiuose maisto produktuose kaip keptos bulvės, sausainiai, e, pusryčių dripsniai. Na, paprastai tokius produktus dažniausiai naudoja vaikai. Ir ko gero 60 e, procentų asmenų, e, kuriems labiausiai kenkia vai, e, akrilamidas, yra būtent vaikai. Įsivaizduokime, kad e, žmogus e, sveria 60 kg ir užtenka suvalgyti kelis gramus e, duonos ar sausainių ar traškučių tam, kad pasiektų tą minimalę 1 mg akrilamido 1 kg kūno svorio ribą. Ir aš noriu pasiteirauti, kodėl nesimami priemonių tam, kad būtų sumažintas akrilamido kiekis maisto produktuose. Praėjusią savaitę JAV buvo pradėta informacinė kampanija tam, kad piliečiai gautų daugiau žinių. Kodėl to nedaroma ES, kodėl visuomenė nėra informuojama apie tai. Na ir galiausiai Akrilantas labai plačiai naudojamas ir ne maisto pramonėje. Ir jis į žmogaus organizmą gali patekti ir per odą. Ir aš noriu pasteirauti, ar EFSA bendradarbiauja su kitomis agentūromis tam, kad įvertintų e, akrilamido keliamą pavojų ir iš šio požiūrio taško. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju komisijai ir EFSAI Tai, kad santykinai susirūpinome akrilamidu, yra susijusi su tuo, kad yra labai daug e, senų grėsmių žmogaus sveikatai ir Europos komisija apie tai kalba. Ir, ir kai kalbame apie akrilamidą, turime suprasti, kad greičiausia jis yra labai kancerogeninis pagal e, gyvūnų tyrimus. Tai e, matosi. 2015 metų EFSA tyrimas rodo, kad žmogus uh, turi kovoti su šiuo reiškiniu, pirmiausia, mes turime uh, nustatyti aiškės ribas Sukurti turime tam tikras priemonės, kurios leistų akrilamido susiformavimą kontroliuoti. Junktinių Amerikos valstijų atitinkamos agentūros e, 2016 m. kovo mėnesį paskelbė garės, kuriuose apie tai yra kalbama. Tai yra metodas pagristas savo iniciatyva. Jis labai naudingas, nu, nes yra paprastas, pagristas e, kepimo temperatūra ir laiko trukme. Aš pati pasisakau už priemonės, kurios leistų nustatyti privalomas priemonės uh, kovojant su įrodyta grėsme žmogaus veikatai. Tačiau aš nenorėčiau, kad iš anksto būtų prie, imamasi priemonių, kol nėra atlikta daugybė papildomų testų. Pone Ajuso. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti komisijai ir EFSA už paaiškinimus Poras pastebėjimų. Porą pastebėjimų. Akrilamido mm, buvimas nustatytas 2002 metais. 2015 metais EFSA patvirtino, kad dėl to kyla vėžio grėsmė. Buvo vadovaujamasi e, testo atliktų su gyvūnais rezultatais. Bet jei vartotojas, jei pilietis išgirs, apie ką mes šiandien kalbame, tai e, būtų pradėta galvoti, kad kalbame apie rykštę visuomeniai. Iki šiol visi valgė e, kepintą duoną, keptą mėsą ir lygų sukeltų akrilamido epidemijos nekilo. Galbūt jis ir kenkė sveikatai, tačiau mes neturėtumėm kelti nerimo tarp vartotojų visų pirma. Taip, reikia atlikti tyrimus, reikia riboti akrilamido kiekius apdorotame maiste, apdorotose produktuose, tačiau tuo pat metu mes turime didinti vartotojų informatumą apie tai, kokią, tem, kokią grėsmę e, akrilamidui atsirasti e, sukelia didelė temperatūra. E, Jeigu pradėtumėm dabar kelti triukšmą žiniasklaidoje, sukeltume bereikalingą nerimą. Dabar taikomus maisto apdorojimo metodus e, mes naudojame daugybę metų iki šiol. Ir per daug žalos nebuvo padaryta. Aš manau, kad mes turime ir toliau dirbti šio klausimu. Sutikčiau, kad pramonė ir mokslas turėtų E, suformuoti gero elgesio kodeksus, kad akrilamido kiekiai sumažėtų, tačiau nereikia kelti nerimo. Manau, kad taip mes turėtume melktis būtent dabar. Nereikėtų e, per daug skubėti, nes taip galime sukurti tik tai daugiau problemų, negu kad išspręsti. Labai ačiū, ponė Daliai. Ačiū pirmininkė, ačiū EFSA ir Europos komisijai, kad e, atėjo čia ir mums suteikė informacijos bei atsakė į mūsų klausimus. Aš manau, kad mes visi sutinkame. Tai nekalbame apie žmonių gazdinimą, mes kalbame apie tai, kad reikia surinkti daugiau informacijos, e, kalbame apie tai, kokia padėtis yra ir kaip geriausia ją sutvarkyti. Taip pat sutinkame kad yra neįmanoma visiškai išnaikinti akrilamido, bet reikėtų nustatyti e, jo kiekio ribas optimaliai, nes kai mūsų tikslas yra apsaugoti vartotojus, ypač pažeidžiamiausius. Aš turiu porą klausimų komisijai ir EFSA. Visų pirma, kaip gali Europos komisija užtikrinti, kad nesusiformuotų padėtis, kaip pavyzdžiui, tam tikros įmonės ras pasiteisinimų, kodėl jos nesijima veiksmų. Pavyzdžiui, sakys, kad reikia išsaugoti produkto skonį arba išlaikyti jo kainą. Aš sutinku su Europos komisija, kuri sako, kad viso Europ, visos Europos masto vartotojų informavimo kampanija turi būti pradėta ir tai būtų naudinga. Uh, Būtent tai yra reikalinga, kad mes galėtumėm pasiekti savo piliečius. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kokia yra Europos komisijos pozicija apie suderintą minimalų nacionalinių administracijų kontrolės dažnį. Taip pat aš norėčiau sužinoti šiame kontekste, kaip Europos komisija užtikrins, kad akrilamido reglamentas bus įgyvendintas nacionaliniu lygmeniu. Na ir paskutinis klausimas. <clears throat> kalbam apie referencinius lygmenis. Norėčiau paklausti, kodėl buvo pasirinkti tokie referenciniai lygmenys šiam reglamentui? Visų pirma dėl to, kad buvo aiškiai nurodyta, jog šie lygmenys yra nustatyti labai uh, dideli, labai didelė uh, akrilamido koncentracija maisto produktuose yra paliekama. Tai visai neatspindi realių galimybių sumažinti akrilamido kiekį. Taigi, jeigu jūs galėtumėte šį klausimą atsakyti, mes aiškiau suprastumėm, kaip toliau elgtis. Ačiū. Ačiū, daly. Pale Ryd. Ačiū pirmininkė. Aš labai daug metų dirbu mediciniuose tyrimuose, esu biochemikė ir aš žinau, kad akrilamidas egzistuoja jau daugybę metų. Pati Esu atlikusi daug tyrimų dėl akredlamido ir esu skaičiusi daug literatūros. Visas gyvenimas yra rizika. Mes e, labai daug pavojų e, turime. Pavyzdžiui, rūkimas. Aš niekad nenorėčiau e, rūkyti, bet visi valgom kepintą duoną. Pavyzdžiui, mama visą laiką mano tą darė. Lygiai taip pat visi valgom keptas bulves ar traškučius. Aš pati atlieku tyrimus, bet pati jau 20, pastarosius 20 metų atlikdama tos tyrimus valgau ir keptą duoną ir e, bulvių traškučius. Ir e, esu e, farmakologijos mokslų daktarė ir man atrodo, kad didelė dalis e, nereceptinių vaistų jums yra žymiai pavojingesni negu akrilamidas e, kuriuos e, jūs gerite dažnai tos vaistus, kada akrilamido mažiau beliktų jūsų organizme. Aš pati uh, E, gamindama maistą apie tai pagalvoju, bet aš neatsisakau nei keptos duonos, nei čipsų ir man atrodo, kad tai per didelės žalos mane padarė. Man atrodo, kad gyvenime reikia pasverti skirtingas rizikas. Visigi galim dabar išeiti į gatvę ir mūsų taksi gali per, pat, nutrenkti. Taigi pagalvokim, kas yra gyvenimas. And, uh, Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Taigi, gal dabar kalbėkim taip. Kai kalbam apie maisto apdorojimą, kepimas, e, kepimas riebaluose, aukštoje temperatūroje, savame suprantama, kad e, kai labai aukštą temperatūrą naudojate, maisto produktuose atsiras medžiagų, kurios nėra labai sveikos. Jeigu mėsą e, ant griliaus kepsite labai ilgai, tai nebus labai sveika ir daug metų tą žinom. Lygiai taip pat, jeigu per daug aukštoje temperatūroje kažką apdorosite arba per ilgai kepsite, tas maistas nebebus jums sveikas. Prisimenu, per praeitą kadenciją mes kalbėjome apie rūkytą maistą, rūkytą mėsą pirmiausia. Ir daugiausia kalbėjome apie e, tradicinę keptą rūkytą mėsą. Kai kuriuose valstybėse rūkytos dešros yra nepaprastai svarbios. Ir aš prisimenu tą milžinišką kampaniją, kuri prasidėjo po to. Ir atsirado žmonių, kurie supyko ant mūsų, kaip teisės aktų rengėjų, nes mes radom tam tikrų sprendimų, kurie viena ar kita prasme sutrukdė regionų raidai. Ir tos kartais labai tradicinės dešros tiesiog tapo nebegaminamos. Kartais Tokios dešros net gali būti e, pažymėtos kaip e, valstybės ypatybės specifinis e, gurmaniškas patiekalas. Apibendrinama štai, ką galiu pasakyti. Būkime, uh, elkime subalansuotai. Viena vertus, išklausykime, ką sako mokslininkai. Žinoma, nauji eksperimentai yra labai svarbus, nauja informacija yra labai svarbi apie galimus pavojus mūsų sveikatai. Tačiau taip pat labai svarbu atsižvelgti tai, apie ką kalbėjo ponė Ajuzo. 2002 metais, jei neklystu, pirmą kartą buvo atlikti trimai su gyvūnais, per kuriuos buvo išsiaiškinta, kad egzistuoja akrilamidas. Ir jis e, turi e, kancerogeninį poveikį. Vėliau 2015 metais tai buvo patvirtinta didelė tikimybė, kad tie patys rezultatai būtų gauti, jeigu atlikti tyrimai būtų ir su žmonėmis. Tačiau viskas priklauso nuo to, kiek mes ir kokio maisto vartojame. Taigi, neaikim per daug toli. Baigdamas štai ką galiu pasakyti. Tokiomis aplinkybėmis kaip šios labai svarbu gauti adekvačios informacijos Jeigu jūs labai aukštoje temperatūroje verdate, kepate e, ir tai trunka labai ilgai, tai darote žalą savo, bet to mes turime kalbėti apie geros praktikos taikymą atitinkamoje maisto pramonėje. Pasirūpinkime, kad būtų duotas signalas, būtų skelbiama informacija, kurią visi patikėtų. Paminėkime, kas yra geriausia praktika, apibrieškime ją tiksliau, Tai būtų pirmasis žingsnis, kuris leistų mums e, pasiekti geresnių rezultatų. Jau dabar esame gavę e, maisto pramonės atstovų signalų. Prisimenu posėdį vykusi čia, jei neklysiu, tai buvo seminaras, kurį mes patys organizavome parlamente. Maisto pramonės atstovai sakė, kad jie būtų labai pasirengę ateiti ir dalyvauti tokiame renginėje. Visi nori, kad jų e, į rinką teikiami produktai būtų sveiki ir vartotojų sveikatos požiūrių saugus. Taigi, prisiminkime koks buvo atliktas HACCP vertinimas. Tai yra procesas, e, per kurį yra išsiaiškinami pavojai maisto gamybos grandinėje. E, gavus išvadas buvo nustatyti privalomi standartai, e, sistemoje buvo net išrasti tam tikri saugumo standartai, mūsų saugos standartai. Jie yra nepaprastai svarbus, nes jie garantuotų maisto saugą mūsų vartotojams. Taigi, Tokių procesų įsteigimas būtų viena, o kitas dalykas būtų labai svarbu teikti deramą informaciją vartotojams. Visų pirma, apie tai turėtume informuoti įprastus e, maisto gamintojus namuose. Atrodo tai labai paprasta, bet iš tiesų tai padaryti netaip jau e, lengva. Visi gaminame maistą ir visi norime e, tą daryti teisingai. Taigi, kai perkame maistą, norime laikytis nurodymų, kurie e, prie jo yra pažymėti. Norime, kad gamybos procesas būtų naudingas mūsų sveikatoje netvirkščiai. Bet kartais ir geri dalykai atneša žalos, todėl nuosaikumas ir pusiausvyra yra labai svarbus dalykai. Tad būkime nuosaikus ir priimkime sprendimus, kurie leistų mums išvengti tam tikros rizikos. Mes visi žinome, kad neapdorotas maistas, ledų glastelienos turintis maistas, šviežus maistas mums yra sveikiausias, visi tą žinome, tad pasirinkime teisingą formuluotę, teisingą būdą informuoti žmonės. Ir informaciją turi skelbti ne tik tai EFSA ir Europos komisija, tą turi daryti ir Europos parlamentas. Aš nemanau, kad e, toks informacijos skleidimas būtų veiksmingas, jeigu būtų daromas formaliai. Nereikia kažkokio griežto teisės akto. Nes kai žmonėms pateiki griežtą teisės aktą tokiams aplinkybėms kaip šios, rezultatai nėra pasiekiami tokie, kokiu mes tikimės. Ačiū. Labai ačiū. Ponas Kaputo. Thank you. Uh, thank you, president. ačiū, ačiū pirmininkė. Uh... Praėjusiu metu birželio mėnesį EFSA paskelbė mokslinę nuomonę dėl akrilamido maisto produktuose. Ir tam buvo kalbama apie glicidamido piramidę. Buvo sakyta, kad glicidamidas irgi yra toksiškas ir kancerogeninis. E, Akrilamidas kenkia DNR, gali sukelti vėžį. EFSA sako, kad nemanoma nustatyti saugios akrilamido dozės maisto produktuose, bet panašu, kad komisija nenori atsižvelgti į EFSA išvadas. Maisto produktų pramonė turėtų, dabar e, turėtų vadovautis vien tik tais praktikos kodeksu, kurį patys ir parengė. Ir taip pat dabar e, yra laikomasi tik labai aptakių e, verčių. Kalbant apie tos maisto produktus, e, kuriuos tyria EFSA. Akrilamidas yra labai toksiškas. Komisija turėjo įtraukti naują taisyklę į maisto taršalų reglamentą, bet panašu, kad komisija nori vadovautis e, žymiai mažiau staistančių hygienos reglamentu. Kalbama apie privalomas nuostatas dėl akrilamido, o ne savanoriškas gairias. Dabar maisto produktų pramonė pati gali apsispręsti, ar gairiamis nori vadovautis ar ne. Bet piliečiai nori tai, teisiškai saistančių nuostatų. Uh, Taigi aš prašyčiau komisijos imtis ryštingesnių veiksmų, pateikti pasiūlymą dėl teisiškai saistančių nuostatų, nustatyti ribinės vertes, kurias viršijus maisto produktų gamintojai būtų baudžiami. Tik tokiu būdu maisto produktų pramonė būtų priversta keisti produktų, pe, maisto produktų perd, perdirbimo būdus. Uh, ir žmonėms nereikėtų bijoti susirgti vėžiu, jeigu jie geria kavą, valgo sausainę ar keptą bulvę. Ačiū. Much, Now... Labai ačiū kolegos. O dabar suteiksiu žodį pirmiausia EFSA atstoviai, o paskui Europos komisijai apibendrinti. Pirmiausia, ponia Hugas, ačiū ponia pirmininkė. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad EFSOS išvados yra labai aiškios. Tyrimai su laboratoriniais gyvūnais parodė, kad dėl akrilamido buvimo iškyla pavojus dėl genetinių mutacijų ir reprodukcinių organų e, disfunkcionavimo. Be to, EFSA nustatė, kad akrilamidas maisto produktuose didina vėžio atsiradimo grėsmę visose amžiaus grupėse. Tokia tikimybė egzistuoja ir ją reikia atsižvelgti Tačiau tai nėra dar pavojų signalas, kaip kad buvo pasakyta. Mes turime tik tai uh, ga, mažinti akrilamido paplitimą. Tai yra savai mes suprantama. Uh, dėl mūsų nuomonėje yra kalbama apie uh, sąlytį su akrilamidu ir būdus su juo susidurti. Mūsų išvadose apie tai yra kalbama. Uh, profesinį susidūrimą su akrilamidu į EFSD e tyrimo apimti neįėjo. EFSA visą laiką bando atsakyti klausimą, kurį kelia Europos komisija, o komisija prašė, kad EFSA įvertintų galimą pavojų žmogaus sveikatai dėl akrilamido galimų kiekių maisto produktuose. Taigi visi sąlyčio kanalai nebuvo įvertinti nors e, trumpai ir buvo e, tai atsižvelgta. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you very much. Now, uh, Madam Director. From the... Ačiū. O dabar žodis komisijos atstoviai. Prašom, direktorė. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie pateikė klausimų. Galbūt tarsiu keletą žodžių Aš supratau, kad jūs matėte ankstesnius komisijos pasiūlymus. Noriu aiškiai pabrėžti, kad darbas tęsiasi. Ir mes dirbame ir pastarąsią savaitęs ir toliau dirbsime, rengdami pasiūlymą dėl priemonės. Taigi, kaip sakiau, darbas dar nesibaigia. Buvo gauta klausimų dėl teisinio pagrindo. Jūs teiravotės, kodėl komisija, rengdama pasiūlymą dėl pirmos priemonės, apie kurią ir kalbėjau, siūlo e, švelninančias priemonės, kuriamis turėtų naudotis maisto produktų gamintojai. Kodėl mes pasirinkome kaip teisinį pagrindą reglamentą 852? Išklausiau diskusijas, taip pat ir tą, ką pasakė EFSA. Akivaizdu, kad neįmanoma visiškai išvengti akrilamido maisto produktuose, tai nėra toks techninis maisto teršalas, kurio iš viso įmanoma išvengti. Taigi e, mes vadovaujamės mintimi, kad reikėtų jo kiekį sumažinti kiek įmanoma labiau, vadovautis geriausia turima praktika ir apsaugoti žmogaus veikatą. Mes neketiname uždrausti bulvių traškučių ar keptos duonos, skrudintos duonos. Mes tiesiog norime, kad maisto produktų gamintojai vadovautųsi gerą gamybos praktiką, kad ta skurdinta duona nebūtų pernelik apskurdusi, kad e, akrilamido kiekis būtų mažesnis. Aišku, daug kas priklauso ir nuo žaliavos pasirinkimo, žaliavos saugojimo ir taip toliau. Taigi reglamentas 852 buvo pasirinktas kaip teisinis pagrindas, nes tai yra teisės aktas, kur numatyta atsakomybė maisto produktų gamintojams. Jiems maisto produktų grandinėje irgi tenka atsakomybė dėl, dėl maisto saugos. Taigi pagal tą reglamentą gamintojai gali būti priversti taikyti prevencinės priemonės tam, kad užtikrintų kiek įmanoma mažesnį akrilamido kiekį maisto produktuose. Noriu aiškiai pasakyti, kad jeigu mes remiamės tuo reglamentu, tai nereiškia, kad mes negalime nustatyti maksimalių ribų akrilamidui. yra ir maisto taršalams skirtas reglamentas ir vėlesname etape e, kai kuriams maisto produktų grupėms, ypač jų paruoštiems valgyti maisto produktams, kad būtų nustatytos privalomos viršutinės e, akrilamido ribos, kurių nebūtų galima viršyti. Bendruosiuose maisto produktų teisės aktuose taip pat yra numatyta instrumentų. Štai, pažiūrėjau, 14 straipsnis. Remiantis 14 straipsnių būtų galima iš rinkos pašalinti tuos maisto produktus, kuriuose yra pernelyg didelis akrilamido lygis. Ypač tai būtų taikytina vaikams, kūdikiams skirtam maistui, sausainiams. Toks maistas būtų pašalintas iš rinkos, jeigu būtų virš, viršytos ribinės vertės. Jau yra taip atsitikę, kad vertės buvo viršytos 4-5 kartus. Maisto e, produktų gamintojai turėtų prisimti atsakomybę už jų gaminamą maistą. Ir mes manome, kad mūsų pasirinktas hygienos reglamentas yra tinkamas teisinis pagrindas. Klausimas yra tikrai sudėtingas, nepakanka nustatyti vien tik tais maksimalių ribų, nepakanka vien tik tais priversti maisto produktų gamintojus prisimti atsakomybę už jų gaminius. Ir būtent dėl to mūsų nuomonė Mūsų pasirinktas požiūris leidžia taikyti pačius geriausius instrumentus tam, kad laikui bėgant sumažintumėm akrilamido lygį, nes laikui bėgant maisto produktų gamintojai prisims atsakomybę. Buvo pateikta klausimai dėl Elksenos kodekso. Kaip jau sakiau, mes dabar kalbame apie tai, kad maisto produktų gamintojai e, keistusi geriausią turimą praktiką, vadovautųsi praktikos kodeksu. Maisto produktų gamintojai jau turi, turi turėti žinių, kaip būtų galima sumažinti akrilamido lygį. Valstybių narių ekspertai peržiūrėjo e, Elksinos kodekso projektą, jie pateikė savo komentarų, pastabų. Taip pat įvyko susitikimai ir su vartotojų teisų organizacijų atstovais. Pastarasis susitikimas įvyko praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Vartotojų teisų organizacijos taip pat svarstė Elksenos kodeksą. Taigi e, vartotojų teisės, teisų organizacijos buvo įtrauktos. Negaliu uh, pritarti tam, ką pasakė e, kai kas iš komiteto narių, kai kas tvirtino, kad vartotojų teisų organizacijos prieštarauja dabartinį Elksinos kodekso versijai. Taigi tam nepritariu. Dabar grįžtu prie tokio klausimo kaip rodiklių nustatymas. Buvo pateiktas klausimas, kaip rengiami tokie rodikliai. Jau anksčiau sakiau, kad turime išsamių duomenų, jie saugojami EFSA agentūros duomenų bazėje. Tuos duomenis per pastarosius porą metų mums pateikė kai kurios valstybės narės. To nepadarė visos valstybės narės, bet vis dėlto mes manome, kad jau galėjome peržvelgti pačias svarbiausias maisto produktų grupės, kur aptinkama akrilamido. siūloma nustatyti tokį rodiklį, kaip kad 10-12 procentų, lyginant su maisto produktu, kuris turi maksimalų akrilamido kiekį. Ir tuomet maisto produktų gamintojai tikrai turėtų taikyti švelninančias priemonės. Mes nenorime uh, akrilamido turinčių maisto produktų pašalinti iš rinkos, bet mes norime imtis priemonių prieš uh, tokius maisto gamintojus, e, kurių gaminamame maiste yra 10-12 e, kartų daugiau e, akrilamido negu kad kitose maisto produktuose. Laikui bėgant, maisto produktų gamintojai pradės taikyti tokius gamybos metodus, kad akrilamido maisto produktuose liks vis mažiau. Uh, Mes tikrai neketiname tam tikrus tradicinius maisto produktus pašalinti iš rinkos. Ne, mes laikui bėgant norime tiesiog geriau informuoti visuomenę ir skatinti gamintojus mažinti akrilamido kiekį kitose maisto produktuose. Buvo pateiktas pasiūlymas dėl maksimalių privalomų maksimalių lygių naudojimo. Tai tarsi būtų instrumentas problemai spręsti. Kaip jau sakiau, mes dabar esame, numatyti, e, esame numatę antrą etapą metu pagalvoti apie maksimalias ribas ypač kalbant apie tam tikras maisto produktų grupės, pavyzdžiui, jau paruoštus maisto produktus. Bet čia ne viskas taip paprasta. Kaip girdėjome, akrilamido yra traškučiuose arba skurdintose bulvytėse. Ir čia daug kas priklauso nuo to, kiek ilgai bulvės buvo saugojamos, gal visą žiemą jos buvo saugojamos, kuo ilgiau e, bulvės buvo saugomas, laikomas, e, tuo daugiau akrilamido gali susidaryti kepimo metu. Ir jeigu jūs nustatysite maksimalę akrilamido vertę, tai net neatsižvelgsite į tai, kad e, nuo žaliavos pasirinkimo labai daug kas priklauso. Ir taip pat čia nebus įmanoma atsižvelgti tai, e, jog kai, kurios, kai kurie bulvių produktai yra gaminami iš ilgą laiką e, saugotų bulvių bet gamintojai vis dėlto bus priversti pagalvoti apie tai, kokią žaliavą jie pasirenka, kaip tas žaliavinės bulves saugo, laiko ir kokius būdus jie turėtų naudoti, kad akrilamido lygis būtų kiek įmanoma žemesnis. Taigi, jeigu mes nuo pat pradžių nustatytume maksimales akrilamido vertes visiems maisto produktams, tai nebūtų išeitas. Ir jau tikrai tai nepadėtų sumažinti akrilamido verčių visose maisto produktų grupėse ir visiems labiausiai pažydžiamiems vartotojams. Vyko diskusija ir apie visuomenės informuotumą. Man atrodo, nuskambėjo labai svarbių pastabų. Nereikia kastinti vartotojų. Nereikia gazdinti gamintojų. Uh, Reikia e, vartotojus informuoti, ypač apie tai, kokį poveikį turi jų įpročiai gaminti maistą namuose. Jeigu kažką kepate, tai nebūtina to produkto suskrūdinti, jį galima lengvai apkepti. Taigi nereikėtų sėti panikos dėl skrebučių valgymo. Uh, mes tokią mintį irgi remiame. Svarbu, kad valstybės narės vykdytų informuotumo kampanijas, kad skatintų žmonės keisti savo mytybos įpročius. Ir aišku, komisija taip pat remia ir valstybės narės, ir organizacijas, vartotojų teisų organizacijas. Mes jums galime, mes galėsime suteikti visą reikalingą informaciją tam, kad būtų lengviau organizuoti informatumo kampanijas. You know. Kažkas klausė konkrečiai, ar smulkios vidutinės įmonės uh, bulvių skrusdyklos, kaip jos išliks. Mes turime nepamiršti, kad bet koks verslo sities veikėjas pats atlieka savo kontrolę pagal e, kritinių taškų sistemos, e, vertimo sistemą, rizikos vertimo sistemą ir taip pat e, keliami klausimai dėl akrilamido ir dėl to svarbus yra Elgesio kodeksas ir smulkiems operatoriams. smulkieji veikėjai galės be papildomos naštos įgyvendinti naujus reikalavimus ir nereikės kokiu nors papildomų finansinių išteklių. Oficiali kontrolė Šis principas yra maisto ir pašarų kontrolės reglamente ir aš ties pirmiausia vertinam pagal riziką. Tai yra. Yra e, numatoma šį klausimą e, spręsti per būsimus teisės aktus, kontrolės institucijos bus atsakingos. Oficialios kontrolės institucijos taip pat gauna mm, metodologinę informaciją, rekomendacijas dėl imčių, e, dėl kitų elementų, kurie svarbus vykdant oficialią kontrolę. Bet, kaip sakiau, tai įrašyta į e, maisto ir pašarų kontrolės reglamentą. Manau, kad tuo ir apsiribosiu. Buvo labai įdomus pastebėjimas išsakytas. Akrilamidas e, yra vienas dalykas, tačiau pavyzdžiui, rūkimas irgi prisideda prie rizikos, e, kurią sukelia akrilamidas. Mes turėtume nepamiršti ir to dalyko, kalbėdami apie maistą. Už tai atsakingas yra mūsų departamentas. Mes žiūrime į tai pasiremdami informaciją, siekdami pusiausvirus ir esame tikri, kad gana greitai mums pavyks sumažinti riziką vartotojų dėl akrilamido vartojimo ir kad mums tai pavyks padaryti. Dėkuoju Jums už išsamius atsakymus į mūsų klausimus. Kolegos, labai ačiū Jums už išreikštą sudomėjimą. Šis klausimas buvo paskutinis mūsų darbo tvarkės klausimas. Norėčiau priminti Jums, kad kitas posėdis vyks tik tai vasario 27-28 dienomis. Gana negreitai susitiksime tikriausiai per plenarinę sesiją. Labai ačiū.